Good morning. Labas rytas, gerbiami kolegos, labai ačiū, kad atvykote. Pradėsime kitą mūsų klausimą nagrinėti apie įmonių atsakomybę, žmogaus teisų įtvirtinimą ir svarstysime pakeitimus mūsų savo iniciatyvą rengiančiam pranešimui. Kaip žinia, mūsų pakomitečiui labai aktualūs yra verslo žmogaus teisų klausimai Ir šis pranešimas tik patvirtina, kaip mums aktualu naiti šį klausimą. Buvo pateikta 257 pakeitimai ir ponas Ignacio Korao jų pagrindų parengė 37 kompromisinius pakeitimus. Du šešėlinių pranešėjų susitikimai jau vyko, e, vos vakar vyko paskutinis. Ir aš suprantu, kad vis tik tai dar reikia tam tikrų diskusijų tam, kad būtų galima pasiekti sutarimo dėl viso teksto. Aš norėčiau padėkoti ponui Korau už jo darbą rengiant pranešimą ir už kompromisinius pakeitimus, už jo įtraukiamą požiūrį ir uh, E, taip pat e, siekiant e, parengti pranešimą taip, kad jis atspindėtų mūsų pakomičio poziciją. Noriu priminti Jums, kad užsienio reikalų komitete bus balsuojama Liepos 11-12 dieną ir dabar tikriausiai pats geriausias laikas teikti žodį ponui Korao. Prašom, Jums daugiausiai 7 minutės skiriu. Nereiks man tų 7 minučių. Ačiū. Gerima pirmininkė, Pirmiausiai noriu padėkoti visiems šešėniams pranešėjams už e, bendrą darbą, renkiant kompromisus. Tikrai nebuvo lengva. 257 e, pakeitimai parengti ir yra keletas e, labai kritiškų pakeitimų, bet kai dauguma skirta pagerinti tekstų ir aš labai dėkuoju Jums už Jūsų indėlį. Taip, yra skirtumų. Aišku, skiriasi skirtingų frakcijų dažnai e, pasiūlymai. Mes su šešienės panešėjais vis tik tai dirbame kartu, kad e, susitėtume dėl kompromisų per pirmus šešienių pranešėjų sutikimus. E, Ir mes e, siekime, kad visos įmonės, ar europinės, ar ne, numatytų galimybę e, nukentėjusiems kreiptis dėl žalos atlyginimo. Mes e, sutarėme dėl daugiau kaip 20 kompromisinių pakeitimų ir tikimės, kad toliau galėsime panašiai dirbti per ateinančią savaitę, jeigu norime, kad būtų balsuojama Liepos 11-12 dieną dėl mano pranešimo. Mes norime visiems primtino sprendimo, taip pat norime, kad būtų e, gerbiami laikomasi mūsų, laikomasi mūsų darbo principų. Ir kai kurių diskusijų pozicijos e, skiriasi, bet mes sutarėme dėl pagrindinių dalykų ir dėl to aš e, tikiuosi, kad mes rasime geriausią išeitį. Tikiuosi, jog kitą savaitę Strasbūre mes rasime porą valandų, kad galėsime, galėtume aptarti e, dar 15 ar 17 kompromisų, dėl kurių reikia susitarti, kad galėtume 11-12 Liepos balsuoti. Ir aš tikrai tikiuosi, kad rasime tą porą valandų ir dar kartą dėkoju šešėlėms panešėjams už jų darbą. Ačiū. Labai ačiū, ponia Korau, dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Turims po tris minutės jums siūlau kalbėti. Pirmasis Franciskos jis. Dėkuoju pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Korao už jo darbą. Darbas jo labai rimtas, labai išmintingai jisai e, dirba ir mes ieškome kompromisų ir darbas yra labai įdomus. Manau, kad e, kompromisai ir pakeitimai leido mums iš, išvengti tam tikrų neiškumų, pavyzdžiui, e, dėl ES e, teisingumo sistemos žmogaus teisų srityje ir manau, kad, kad sprendimas, dėl kurios turim, yra geriausias surimas ir aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie mūsų įsipareigojimus. Mes pirmiausiai e, galvojame apie įmonių atsakomybę, Europos įmonių atsakomybę. Ir jeigu bus e, pritaikyta tai kitoms įmonėms, man atrodo, kad tai, ką daro Europos Sąjunga, E, turi poveikio visam pasauliu, bet mes pirmiausiai galime įtakoti Europos įmonės. Ir dabar 33 kompromisas e, dėl šio klausimo, manau, gali kilti problemų dėl formuluotės siūlomos. E, kalbama apie e, įrodymo naštos atgalinį, atgalinio principo taikymą. Ir mes e, turime dar iš esmės radę laiką aptarpti tai tą klausimą, bet iš principo mes pritarėme pranešimui, pritarėme uh, E, darbui pono Korao siekiant konsensuso, kompromisu ir labai e, nuoširdžiai dėkojame jam už jo darbą. Dėkuoju ponė Asis. Toliau valdė ponė Weber. <coughs> E, Aš jos vardu kalbu. Noriu padėkoti pranešėjų už jo darbą, nes šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Dabar mes dirbame siekdami kompromisu ir e, esame visiškai patenkinti dėl sutarimo keletų klausimų. Dėl e, teisiškai saisančios priemonės, man regis, kad tie žodžiai yra labai svarbus ir reikia tokių priemonių e, žmogaus e, teisės saugos srityje ir reikia inicijuoti patitinkamus darbus jungtinių tautų lygmenių, kad būtų galima sustiprinti darbą žmogaus teisų srityje ir taip pat nukentėjusiems reikia užtikrinti galimybę į mm, kompensacijas ir taip pat e, jungtinių valstybių narių teisės sistema turi būti taikoma civilinės teisės setie, kad būtų užtikrintas teisingumas nukentėjusiems. E, taip pat reikia e, kalbėti apie trečiasias priimančias šalimis, reikia siekti, kad jų teismų sistemos būtų pakankamai stiprios, kad būtų galima kreiptis į teismus ir dėl e, finansinės e, procedūrinės išlaidų e, civilinėse bylose reikia laikytis komisijos patvirtintų rekomendacijų, taip pat numatyti teisę NVO atstovauti nukentėjusiems ir sustiprinti procedūras dėl informacijos atskleidimo. Ir reikia numatyti tam tikras e, išlygas dėl e, teismo mokesčių e, nukentėjusiems. Ir e, mes e, kalbame ne apie įmonių e, atsakomybę trečiosios šalyse, dėl to reikia kalbėti ne tik apie ES įmonės, kai kurie principai bus dėgiami ES bendrovų, bet kalbant apie e, teisminius procesus, žalus atlyginimą, neturėtume kalbėti vien apie e, Europos įmonės, nes tuomet susidarys įspūdis, kad mūsų Europos įmonės yra tos, kurios pažinėja žmogaus teisės. Mes e, turime e, siekti gerų e, rezultatų apsaugant žmogaus teisės, bet tai bus tik tai, jeigu atsiras tarptautinių lygmenių įsipareigojimas. Ir Taip pat, jeigu nesieksime tarptautinio sustarimo, gali nukentėti Europos verslas, būti jis išstumtas iš trečiųjų šalių rinkos. Ačiū dar kartą ir tikimės, kad viskas vyks toliau sklandžiai e, rengiančiai pranešimą. Daugiau neturime kolegų, šešėlinių pranešėjų. Hübner? Prašau. Hübner. Aš labai trumpai. Esu žaliųjų frakcijos. <clears throat> Panas Biuchneris. Tai yra labai svarbus pranešimas. Jis yra būtinas. Būtina labai ambicingai pareikšti apie privačių įmonių atsakomybę. Juridinė prasme sudėtingas tai yra klausimas, nes tai nepatenka tiesiogiai į ES atsakomybę. Taigi turime būti atsargus, ypač kalbant apie valstybių narių teisės. Bet mes bandome įvairius variantus ir tai yra labai svarbus dalykas. Galime, aš manau, pasiekti pažangos ir taip ir atsitiks. Taigi parama pranešėjui ir aš manau, kad einame teisingų kelių. Ačiū. Dėkoju ponui Büchneriui. Dar yra du kolegos, kurie norėtų pasisakyti, išsakyti savo nuomonę. Pirmiausia, ponas Hauitas iš Socialdemokratų frakcijos. Ačiū, aš irgi norėčiau sveikinti pranešėją ir ponas Jis, kuris buvo ilgalaikis pranešėjas. Kalbant apie principus, tai yra iš tiesų puikus pranešimas e, ir europinis elementas yra akcentuojamas. Dėl ketvirtojo kompromiso, man atrodo, kai kurie dalykai, kur kalbama apie paskatas ir žmogaus teisės, aš manau, kad galbūt geriau kalbėti apie jungtinių tautų pagrindinių principų laikymasi. O paskatos, aišku, geras dalykas, bet nereikia piknaudžiauti žmogaus teisėmis, netgi jeigu yra kokia tai paskata. Toliau kalbant apie penktą kompromisą, man atrodo, kad mes daugiau kalbėtumėme, turint omenyje tai, kad Junkeris ir pirmininkantis Niderlandai prisėmė įvairių įsipareigojimų dėl tvaraus, tiek, tvariaus, tvarios tiekimo grandinės, atsakingos tiekimo grandinės. Ir tai, kas yra parašta, yra visiškai teisinga, tačiau turime pripažinti, kad ir kitos ES institucijos apie tai kalba ir mes turime jas paremti. Toliau septintas kompromisas norėčiau pritarti teisminių kompensavimo priemonių taikymui. Bet profesorius Raki 2008 metais lankėsi konferencijoje ir pasakė, kad tas klausimas turi būti sprendžiamas taryba pasakė, kad sureaguos į visus profesorius Rakį keliamus klausimus ir dabar praėjo 8 metai ir niekas nebuvo padaryta. Ir vyksta daug diskusijų Ženevoje apie tai ir kol nesurasime būdų, kaip turime, galėtumėme spręsti ekstrateritorinės jurisdikcijos klausimus, kai kalbame apie tikrai svarbus pažeidimus, tai e, tikrai nebus gerai. Taigi aš labai pritariu šiam kompromisui. Toliau 12 kompromisas. Tai yra moralinis klausimas. Ir čia formuluotė šiek tiek keista, aišku, tai yra moralinis klausimas. Ir mes esame visi žmonės, investuotojai taip pat yra moralūs, bet dabartinė ta formuluotė yra tokia, na, teisinio pobūdžio ir nemanau, kad teisinės valstybės principus keisti moralumu būtų priimtina. Aišku, yra ir kitų alternatyvų investuotojams, apkalbant apie investuotojus, tai yra ekonominis klausimas. Ir mes kalbėme, ir kai kalbėjome apie nefinansinę atskaitomybę, pirmiausia sakėme, kad tai yra ekonominis klausimas, ilgalaikė ekonominė, ilgalaikė ekonominė nauda ir vertės sukūrimas ir bendros vertės klausimas, taigi reikia tai, į tai atsižvelgti ir nemanau, kad čia reiktų akcentuoti mor, moralumo klausimą ir sakyti, kad įskaitant tai investuotojus. Toliau ta teritorinė jurisdikcija ir panašiai čia, aišku, dar yra labai svarbu, bet dar, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, nes jūs kalbėjote apie tinkamą, tinkamus kriterijus galbūt nacionaliniai parlamentai galėtų irgi prie to prisidėti. Junktinės karalystės ir Šveicarijos pavyzdys yra labai geras ir žinau, kad jums ir kitiems rūpi, kad jūs negalite to padaryti vieni, tačiau norėčiau pasakyti, kad Europa galėtų būti platforma, tam tikras tramplynas siekiant tokių globalių susitarimų ir mes esame tą padarę ir anksčiau ir verslas tam pritarė ir tai nepaveikia konkurencijos e, neigiamai. Taigi, jeigu mes viską padarysime teisingai, tuomet galėsime kalbėti ir apie privalomą išvalgumą, įveikiant tas kliūtis, apie kurias jūs kalbėjote. Ir aišku, tos, tos problemos yra pagristos, bet jeigu sakysime, kad tai vyks tik tai globalių lygmenių ir mes negalime imtis iniciatyvos ES lygmenių, tai tada mes tikrai prarasime galimybę pasiekti to globalaus susitarimo ir pagal pagrindinius principus mes tą padarėme dėl nacionalinių veiksmų, planų, kuriuos reikia įgyvendinti ir, ir pardavėme tai visam pasauliu ir visi tą daro dabar, sekdami mūsų pavyzdžiui, skaitant ir JAV. Taigi aš atsargiai kalbėčiau apie tai, ką jūs sakėte ir galiausiai ir panašiai norėčiau tai pasakyti, kad mes išsaugotumėme tą dvasę, nes priešingų atveju mes sakysime, kad mes tuo tikime, bet realiai mes atmetame tai. Ir aš nenorėčiau, kad taip atsitiktų. Dėkuoju. Ačiū ponui Haujitui ir dabar ponas Demesnaker. Well, um, also, uh... <coughs> Ačiū mūsų šešiems pranešėjas negalėjo dalyvauti posėdėje, tiksliau šešėlį pranešėją. Tačiau norėčiau padėkoti ponui Korao pranešėjui už puikiai parengtą pranešimo projektą. Manau, kad svarbiausias dalykas yra mums visiems sutarti dėl pagrindinių vertybių, kurios minimo šiame pranešime tiek e, žmonės, tiek įmonės turi prisijimti atsakomybę už žmogaus teisų pažeidimus. Tam reikia imtis veiksmų visais lygmenimis, taip pat ir pasaulio bei Europos Sąjungos mastu. Mes norime išvengti to, kad ES įmonės būtų baudžiamus, tuo tarpu trečiųjų šalių įmonėms būtų leidžiama elgtis e, kaip tinkamoms. Nenorime nusileisti dėl siūlymo taikyti tinkamus reikalavimus tik tai ES įmonėms e, ir e, pareikalauti iš jų pasitraukti iš trečiųjų šalių rinkų. Mes parengėme nemažai e, pakeitimų, pasiūlymų, daug jų buvo įtraukta į kompromisinius pakeitimus. E, ir mes dėsime visas pastangas, kad šis pranešimas būtų apreiptų kuo daugiau įvairių nuostatų ir pozicijų. Ačiū ponė Masmakerė už tai, kad taip pat ir trumpai kalbėjote. Pone Korau, dabar norėtumėte apibendrinti diskusijas. Manau, kad e, Jums jūsų pranešimui buvo pareikšta didžiulė parama. Aš asmeniškai dar tik norėčiau pridurti, kad e, pareikšdami savo prisirišimą prie tų pagrindinių principų mes e, tam tikrą prasme vis tiek turime būti ryštingai nusiteikę dabar siūlyti teisiškai privalomas priemonės ir taisyklės nes tai yra labai svarbu ir reikia įsivaizduoti, kad e, tos privalomos taisyklės, kurios būtų taikomos verslo įmonėms, mes pripažįstame, kad sudarant atitinkamus sąrašus, e, įmonės bus e, to sąrašo viršuje priimančias atitinkamas privalomas taisyklės, o o tos, kurios nesutiks su jomis, e, taip pat bus atitinkamai vardinamos. Taigi tai yra labai svarbu pažymėti. Prašau Jums žodis. Labai ačiū už e, išsakytas pastabas. Turiu pasakyti, kad pasiekti galutinį susitarimą dėl skirtingų požiūrių tam tikrais klausimais e, nėra taip lengva. Pradėsiu nuo EKR frakcijos, Aldė, taip pat e, Europos liaudės partijos atstovų, kurie nekalbėjo, tačiau žinau, kad jų pozicija yra panaši, nes buvo pristatyta per šešėlinių pranešėjų sustikimą. Tai yra e, tas e, aspektas susijęs su ES įmonėmis, kurios tariamai kažkaip yra įvardyjamos kaip kalčiausius. Mes e, tik tai jas pirmasis minime, tačiau mes kalbamės su visomis įmonėmis, e, o pirmiausiai mes minime tas, e, kuriams mes atstovavome. Mes nenorime jų statyti prie gėdos tulpo kažkaip, tai mes jau dabar kartu su jomis bendradarbiaujame, kad būtų parengti geresni žmogaus teisų standartai ir kad jų būtų laikomasi tiksliau. Ponas Asis, aš manau, kad kai mes svarstysime 303 kompromisą, tai aptarsime ir jūsų paminėtą aspektą, esame pasirengę svarstyti galimybę atitinkamas nuostatus pakeisti, tai yra tikrai ne gyvybės ir mirties klausimas, kurio nebūtų galima judinti. Galbūt, kai pradėsime svarstyti, 303 kompromisą pakeisime jo formuluotis. Noriu padėkoti ponui Buchneriui už bendradarbiavimą per vakar dienos šešėlinių pranešėjų susitikimą, ieškant kompromisinių formuluočių, kurias būtų priimtinas visoms frakcijoms. Aš manau, kad rengiant šį pranešimą mes galėtume žengti žingsnį į priekį šiame šį klausimą svarstant, nes jis yra labai svarbus, ypač teisės reikalų pakomitečių, taigi noriu visiems padėkoti už bendradarbiavimą, nekantri lauko galimybės su jumis kitą savaitę susitikti. Ačiū labai. Mes kalbėjome labai konkrečiai, tiesiai ir aiškiai, taigi dabar galime padaryti trumpą pertraukėlę kitos mūsų posėdžio dalies, kol atvyks jo jos dalyviai. Taigi dabar 15 minučių pertrauka. Tikiuosi, turėsite pakankamai laiko išgerti kavos puodelį, aš bent jau tą padarysiu, sustiksime po 15 minučių.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 So, ladies and gentlemen, we will now continue with the <clears throat> exchange of views on juvenile sentence. Ponios ir ponai, dabar kalbėsime apie e, mirties bausmę ir nepilnamečius, kuriems įtaikoma. Turime svečių, kurie kalbės apie Saudo Arabiją, Jemeną ir kitas trečiasias šalis. E, pone e, Catherine Haim atvyko pas mus, ji yra regiono vadovė artimiesiems rytams Šiaurės Afrikai ir Pakistanui. Ji dirbo organizacijoje Reprieve e, ir ji atliko daug mokslinių tyrimų, gilinosi situaciją e, į daugelį bylų susijusių su e, nepilnamečių nuteisimu mirties bausme. Taip pat pas mus lankosi uh, Ponas Ali Dubaisi, kuris yra Saudo Arabijos žmogaus teisų aktyvistas ir asmeniškai yra e, susijęs su Ali Al-Nimr e, byla, tai yra e, Saudi Arabijos nepilnametis, kuriam, kuris nuteistas miriau, bet jam mirties bausmė neįvykdyta. Taip pat lankosi pas mus Oliuva Tosin Popula, Amnesty International specialistas mirties bausmės klausimais. Jis dirba Artimų rytų Šiaurės Afrikos regione ir dabar suteiksiu žodį e, mūsų svečiams ir suteiksiu žodį iškart e, poniai Haim. 14 minučių. Ačiū, kad pakvietėte mus šiandieną. Labai džiaugiuosi, kad pakvietėte Ali e, Dubaisi, e, kuris galės kur kas išsameu pristatyti e, mirties bausmės taikymą nepilnamečiams Saudo Arabijoje. Kaip jūs žinote, labai E, daugą metų, jau dešimtmečiais, tarptautinė teisė ragina netaikyti mirties bausmės nepilnamečiams, bet yra keletas šalių, mažiausiai penkios, kurios vis dar taiko mirties bausmę nepilnamečiams ir neseniai mes matėme, kad kitose šalyse vis dažniau vaikai yra teisiami teismuose ir jiems gali būti skirta mirties bausmė, jie bet e, tos bausmės kol kas e, neįvykdytos, e, konkrečiai turiu galvoje Egiptą. Šiandien aš norėjau pasižiūrėti pagrindinės problemas, kurias mes esame nustatę šalyse, kuriuose dirbame, tose, kuriuose vaikai gali, nepilnamečiai gali būti nuteisti mirties bausme. Ir daug tų šalių pasirašė vaikų, vaiko teisų konvenciją ar tarptautinį politinių ir pilietinių teisių e, paktą e, priima tam tikrus įsipareigojimus, tai yra draudimą e, nuteis, teisti vaikus mirties bausme, bet nežiūrint tų įsipareigojimų, dažnai vaikai nepilnamečiai vis tik nuteisiami mirties bausme. Ir aš noriu paminėti vieną jaunuolį, kuris buvo kuriam buvo e, įvykdyta mirties bausmė sausio mėnesį. E, viena iš priežasčių, kodėl jam buvo įvykdyta mirties bausmė, yra ta, kad jo atvejais nebuvo labai plačiai nušviestas. Ir e, Panašios problemos egzistuoja visose šalise, kurios taiko mirties bausmę. Jeigu pažiūrėsime į Iraną, Saudo Arabija yra uh, numatyti tam, tikri, tam tikros nuostatos teisės aktuose, e, bet taip pat yra nuostatos, kurios apibrėžia vaiką iki, ar nepilnametį iki 18 metų amžiaus ir jungtinės tautos e, savo dokumentuose e, ragina užtikrinti, kad nepilnamečiams nebūtų taikoma mirties bausmė, bet kaip iš mano minėto atvejo Ali atvejo vis tik tai dažnai savo nuožiūra yra veikiama ir sakoma, kad teisėjas gali nuspręsti, ar kažkas jau yra suaugęs, nors tam asmeniai yra 18 metų, ar yra pagrindas tam. Ir mes e, daugeliu, daugeliu bylų atveju matome, kad teisėjai e, paprasčiausiai visiškai, neigno, visiškai nekreipia dėmesio į e, pilnametystės klausimą. Jie neišdėsta savo, pavyzdžiui, motyvų kaltinamajame nuosprendyje dėl ko nuteisimas nepilnametis. O Pakistane, Jemenė problema yra galbūt mažiau uh, nacionalinių teisės aktų uh, nebuvimas. Uh, taip pat uh, nepilnametis apibrėžiamas kaip asmo iki 18 metų, bet, taip, bet nėra uh, aiškumo, kam taikomos nuostatos tiek Pakistane, tiek Jemene, e, labai e, mažai naujagim yra įregistruojama. Tai reiškia, kad neišduodami dokumentai e, piliečiams jie neturi tapatybės kortelių. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus patenka į baudžiamosios teisėto sistemą, yra labai sunku nustatyti ar įrodyti, kad asmuo buvo nepilnametis, kai įvykdė nusikaltimą. Ir Reikia, kad tose šalyse būtų įdėkta reformų ir mes turime pasižiūrėti, kaip sutelkti politinę valią, kad užtikrinta būtų, jog nebūtų nebūtų vykdoma mirties bausmi nepilnamečiams. Yra labai daug neiškumų, apibrėžimų teisės aktų srityje ir e, taip pat e, reikia e, siekti, kad e, ne, būtų įsipareigota netaikyti mirties bausmės, nes kol yra neiškumas teisės aktų, valstybės narės paprasčiausiai gali e, nesiekti ir neskatinti sistemos nustatyti, ar asmo yra pilnametis ar nepilnametis. Dabar e, bus, e, pakalbėsiu apie Saudo Arabiją Perteiksiu žodį Ali, kad pristatytų Pakistano, atsiprašau, Saudo Arabijos ateitį, o paskui grįžime prie Pakistano. Uh, Ačiū organizatoriams, dėkoju Keit už pasisakymą. Čia tikrai gera galimybė po galimybė Europos parlamente apie tai pakalbėti nuo 15 metų spalio mėnesio, kuomet vienas iš nepilnamečių Saudo Arabijoje buvo nuteistas myriop. Tai yra tikrai puikia galimybė paremti 15 metų spalio mėnesio rezoliuciją. Dėkoju už jūsų paramą tai rezoliucijai ir mes tikrai laukiame dar daugiau paramos jūsų, ypač turint omenyje, kad nepilnamečiai yra žudomi Saudo Arabijoje. 2015 m. spalio mėnesis. Labai svarbi data susijusi su aptariama tema, kai Europos parlamentas paskelbė rezoliuciją ir tai rezoliucijai pritarė dauguma parlamentarų. Tai turėtų būti diena, kuomet prasideda žmogaus teisų padėties stebėjimas Saudo Arabijoje ir mirties e, bausmų vykdymas nepilnamečių atžvilgių. Bet nuo tos dienos vis tiek maždaug keturi vaikai buvo nuteisti myriop, jiems buvo vykta mirties bausmė ir dabar yra dar aštuoni nepilnamečiai, kuriems bet kuriuo momentu Saudo Arabijoje gali būti įvykta mirties bausmė. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad ta diena buvo labai puikus, puikia pradžia <coughs> pradėti kalbėti apie tą padėtį Saudo Arabijoje. Pagrindinė problema dabar Saudo Arabijoje yra ta, kad teisėjas gali nuteisti myriop tam tikrais atvejais, jeigu įvykdomas pavojingas nusikaltimas, kai tuo tarpu nebūtinai tas nusikaltimas yra įvykdy, įvykdytas. Pagal islamą Al-Qadazira vadinasi tas arabiškai. Tazir. Tai yra mirties bausmės vykdymas pagal Atasar, Al-Kasas ir pagal islamo įstatymus gali būti vykdoma mirties bausmė ar kita bausmė bausmės dydis turi būti proporcingas nusikaltimui. Nėra konkrečių nuosprendžių, tarkim, kai Altazir taikoma kažkam, tai gali būti mėnesio įkalinimas arba reikalaujama, pažiūrėjau, valyti viešas vietas mėnesį ar atlikti kažkokį tai darbą, atlikti kažkokią tai bausmę, bet daugelį islamo mokyklų tai kalba eina apie maksimaliai pavojingus nusikaltimus. Ir tik tai keliais atvejais retai taikoma, turi, gali būti taikoma mirties bausmė. Kaip atazir mirties bausmė naudojama. Altazir. 47 mirties bausmės įvykdymai, 4 nepilnamečiai jų tarpe. Daugum, 19 tų mirties bausmės įvykdymų pagal Altazir buvo atlikta, bet nebuvo išvardinti kaltinimai ir panašiai. Taigi, nusikaltimai, pavyzdžiui, kontrabanda ginklais ar panašiai, nužudimas. Tačiau tai nereiškia, kad teisėjas negali priimti sprendimo dėl kitų priežasčių. Altaziris gali naudoti kaip kitais atvejais, apie kuriuos aš kalbėjau kol kas nėra tų kaltinimų sąrašo Saudo Arabijoje. Tai reiškia, kad teisėjas laisvai renkasi bausmę ir gali taikyti bet kokį nuosprendį. Dėl to Ali, ar Askeit, kaip, kaip, kaip minėjo Keit, buvo jam at, at, įvykdyta mirties bausmė Ali Al-Namr, Al-Nimr, jis buvo paskutinėje mokyklos klasėje, laukė studijų universitete, bet e, jis prisijungė pro, prie protesto. Ir praėjus keliams mėnesiams buvo suimtas ir jam buvo įvykdyta mirties bausmė už dalyvavimą tame proteste. Ali Rube. Jam mirties bausmė buvo įvykdyta dėl to, kad jis prisipažino kankinimo metu ir nebuvo jokių įrodymų, nebuvo galimybės naudotis advokatu. Nors teismas vyko dviejus metus. Nors teismas vyko praėjus dviejams metams pro nusikaltimo. Taip pat vienas Čado pilietis. Jis, kai buvo areštuotas, jam buvo 14 metų. Mažiausias, jauniausias asmo, kuriam buvo įvykdytas, įvykdyta mirties bausmė. Ir masinė bausmė buvo 47 žmonėms įvykdyta. Jis langėsi religinėje mokykloje ir mokėsi įvairių kitų dalykų pagal islamo mokyklos sistemą Makoje. Ir Saudo, Saudė, Saudo Arabijos pajėgos užpuolė tą mokyklą ir jį pagavo Mustafa, Jis dešimt metų sėdėjo kalėjime, po to jam buvo įvykdyta mirties bausmė, jis buvo nepilnametis, jis nežinojo, kas vyksta, kai jo paklausė, kodėl tu čia atvykai, tai jisai pasakė, aš tiesiog čia atvykau, kad išmokčiau Korano, islamio, islamo dalykų, dėsnių. Ir jis, jam buvo įvykdyta mirties bausmė, taigi per televiziją, laikrašiuose yra naudojama tokia savoka vaikas dirbantis Alkaidai Tas Mustafa buvo įvardintas kaip vaikas dirbantis Al-Qaidai. Ir kažkas jį atvežė, jisai prijungė prie kažkokios grupės, kurie kažko mokėsi ir panašiai, bet jie visiškai nesupranta, kas vyksta. Taigi Mustafa buvo viena iš aukų to, ką Saudo Arabija vadina terorizmu. Tai yra blogas pavyzdys, kaip Saudo Arabija apibrėžia tą terorizmą, teroristinį išpolį. Taip pat Ali. Robech, norėčiau paminėti čia irgi svarbų dalyką. Ali Arabech baigė mokyklą, Mohamed Benaif mokyklą. Ir kai prasidėjo terorizmas Saudo Arabijoje, kai atsirado ta problema pas mus, buvo atidarytos tokios mokyklos, centrai, kur teikiami para, teikia, teikiama parama patarimai žmonėms. Ir jis, tas Ali dirbo e, tame centre, mokėsi tame centre ir po trijų mėnesių baigė gerais pažymiais, tai reiškia, kad jo mentalitetas buvo visiškai švarus, be jokių blogų minčių susijusių terorizmu ir panašiai. Jis gavo sertifikatą, liudijimą ir dabar gali grįžti į, į, į namus ir panašiai pagal tą praktiką Saudo Arabijoje, tačiau vėliau ji, jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai reiškia, kad yra daug dviejonių ir labai daug neiškumo teismų sistemoje Saudo Arabijoje. Taip pat yra kitų skaičių, statistinių duomenų, kuriuos galime paminėti. Dėkoju. Ačiū. Mm. Labai ačiū abiems pranešėjams už tai, kad neviršijote skirtą kalbėjimo laiką ir suteikite mums vertingos informacijos. Dabar suteiksiu žodį poniai Kupulai. Jums 12 minučių. Ponai. Labai ačiū už galimybę sakyti jums šiandien savo nuomonę. Amnesty e, International pasisako prieš mirties bausmės taikymą be jokių išimčių, nepriklausomai nuo to, kokio pobūdžio buvo nusikaltimas, e, netgi ir valstybių naudojami metodai, kaip įgyveninti mirties bausmę yra smerkiami e, žmogaus teisų visuotinėje deklaracijoje, tai yra visiškai žiauru, nežmoniška ir, ir žemina kaip bausmė, nepaisant per pastarus 40 metų padarytos pažangos, vis tik tai nemažai šalių dar ir toliau taiko mirties bausmę visiškai negerbdamas žmogaus gyvybės. Gal tarptautinė humanitarinė teisė Mirties bausmė gali būti taikoma tik tai už labai rimtus nusikaltimus pagal tarptautinius standartus, tai yra tokie nusikaltimai, kurie susijęs su tyčiniais nužudimais, tačiau tarptautinė teisė neleidžia taikyti mirties bausmės nepilnamečiams asmenims jaunesniems negu 18 metų amžiaus tarptautinė konvencija pilietinių e, teisų, jo šeštasis straipsnis e, teigia, kad e, mirties bausmė negali būti taikoma asmenims jaunesniems nei 18 metų amžiaus už bet kokias nusikaltimus, taip pat ir vaiko teisų konvencija 37 straipsnėje teigiama, kad nei mirties bausmė, nei įkalinimas iki, kitos, iki gyvos galvos negali būti taikomas asmenims jaunesniems nei 18 metų. Per pastaruosius metus mirties bausmės taikymas nepilnamečiams taip išplito, kad e, yra svarstamos visose tarptautinės teisės konferencijose. Kai kurios šalis, nepaisant to, kad e, yra draudžiama taikyti mirties bausmę jaunesniems nei 18 metų asmenims, vis tiek jie taiko Saudo Arabija ir Jemenas yra vienas iš kelių šalių, kurios e, tokią mirties bausmę ir jos taikymą praktikuoja asmenims jaunesniems nei 18 metų amžiaus, tai pažeisdamos tarptautinės teisės principus ir vaiko teisų konvenciją. Šių šalių valdžia nepaisant raginimų nesilaiko tarptautinių standartų sąžingo teismo ir neužtikrina atitinkamų e, teismo procesų sažiningumo. Dažnai tokie teismai vyksta slapčiai ir e, jų e, sprendimai yra primami neįvertinus visų reikiamų aplinkybių kaltinamieji asmenys gali sulaukti savo bausmės vien dėl to, kad prisipažįsta savo kaltę. Dažnai tie prisipažinimai yra e, išgaunami naudojant kankinimus. Alnimri atvejis yra vienas iš tokių pavyzdžių. E, Alnimri buvo nubaustas 14 metų gegužės 27 dieną už tariamą užpolimą naudojant ginklus. Tačiau tas teismo e, sprendimas buvo priimtas remiantis jo prispažinimu, kurie anot Alnimrio yra, e, buvo išgauti naudojant kankinimus. Teisėjas E, atsisakė pakeisti nuosprendį. Alnimri buvo suimtas, kuomet jam dar buvo 17 metų ir e, Saudarabijos rytų provincijoje jis buvo kalinamas, jam nebuvo leidžiamas susisiekti su e, advokatu, jis buvo kankinamas tyriejų, priverčiant jį pasistat, pri, pasirašyti prisipažinimą. E, tačiau, kai jis sulaukė 18 metų amžiaus, buvo perkeltas į kitą kalinimo vietą ir Amnesty International taip pat dokumentavo kitų dviejų jaunų žmonių atvejus, kurie tuo metu, kai buvo įvykdė nusikaltimą, buvo jaunesni nei 18 metų amžiaus. Šie du asmenys e, buvo 2012 suimti, tai yra Davud Husein Al-Margun ir Abdullah Hasan Al-Zahir, jiems buvo 17-16 metų amžius ir 2014 e, metų e, spalį buvo surinktas jų teismas pateikus panašius kaltinimus kaip ir Al-Nimr. E, jų prispažinimas buvo išgautas kankinimais ir teismas nesutiko pripažinti šias aplinkybės Abdulas Alnimro ir Davudo mm, mirties nuosprendžio vykdymas buvo atidėtas po tarptautinio mm, pasipiktinimo, tačiau mm, tik tiek vis tiek gali būti vykdomos. Tai yra vieni iš Tai yra tik tai keli pavyzdžiai. Dar vienas pavyzdys yra e, Rizanos Nafik, kuris 2000, kuri 2013-aisiais e, jai buvo vyktas mirties nuosprendis, nepaisant to, kad tuo metu jai buvo mažiau nei 18 e, metų, o e, jai patikti kaltinimai buvo grindžiami suklastoto asmens dokumento duomenimis jame buvo parašyta, kad jai yra 18. Tuo tarpu e, yra Šrilankos pilietė e, ir Šrilankos valdžia pripažino, kad jos pasas buvo suklastotas. Tokiu atveju, kuomet kyla ginčiai dėl teisimo asmens amžiaus, Saudo Arabijos valdžia turėtų pripažinti, kad teisiamas asmo yra vaikas ir e, turėtų stengtis apsaugoti jo teisės. Jemenas tuo tarpu pasirašęs yra vaiko teisų konvencija bei e, tarptautinė piliečių ir politinių teisų konvencija, pagal kurias neleidžiama vykdyti nepilnamečiams asmenims mirties bausmės, taip, taip pat Jemeno baudžiamo kodekso 301 straipsnėje toks mirties bausmių taikymas yra draudžiamas, tačiau nepaisant e, galiojančių įstatymų, Jemenė šioje srityje pasiekta pažanga yra ne, neipatingai didelė, nes kartais teismai vis tiek priima nuosprendžius jaunesniems 16 metų asmenims ir jiems jie yra nubaudžiami mirties bausme dėl e, vidaus konflikto ginkluoto šiuo metu vykstančio Jemenė tarp vyriausybės ir hutų ginkluotų pajėgų šiuo metu yra neįmanoma patvirtinti tinkamos informacijos dėl mirties bausmių taikymo nepilnamečiams, tačiau Amnesty International turi informacijos apie mažiausiai aštuoniems nepilnamečiams įvykdytą mirties bausmę. Abdulos atvejais Fuhado e, e, iliustruoja šį, šią situaciją. Jis buvo suimtas pasintas į kalėjimą tuo metu, kai dar neturėjo 18 metų, tuo tarpu teismas nusprendė, kad jam yra 18 metų, 18 metų nesvarbu, kuo remdamasis, nepaisant to, kad jo gimimo liūdime aiškiai parašyta, kad jam tiek metų nėra ir jis įvykdė nusikaltimą 2004-aisiais, tai reiškia, tuo metu jam pagal e, gimimo liūdimą turėjo būti 16-17 metų, nepaisant to, jis buvo jam buvo įgyvendintas mirties bausmės nuosprendis 2012 sausį. Tarptautinė bendruomenė deda pastangas bendraudamas su Jemenu, Saudo Arabijoje ir kitomis šalimis, kuriuose vykdomas mirties bausmės nepilnamečiams siekdama ir ragindama tas šalis atsisakyti šios e, praktikos, kadangi pagal tartotinę teisę ji yra draudžiama, taigi šiom šalims nuolat, būt, nuolat būtina priimti jų įsipareigojimus. So much. Labai ačiū, ponė Popolė, už jūsų pasisakymą. O dabar suteiksiu žodį Antonijus Aleksandrėdės, kuris yra politikos ekspertas atsakingas už e, mirties e, bausmės panaikinimą. Jis yra žmogaus teisų aktyvistas, taip pat atstovauja išorės veiksmų tarnybai. Aš norėčiau e, pasakyti, kad jūs grįžtate taip pat į atėdus, tęsti savo diplomatinės veiklos ir norime uh, E, išreikšti Jums padėką už Jūsų darbą ryštingą ir už Jūsų bendrus, bendrą veiklą su Europos parlamentu. Ačiū Jums e, penkias minutės skirtos pasisakyti. Labai sunku man kalbėti protingai, nes e, esu labai emocionaliai nusiteikęs, jaudinęs. Noriu pasakyti, kad E, šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Mes visi žinome, kad mirties bausmė nepilnamečiams yra tikriausiai pats e, rimčiausias minimalių standartų pažydimas. Jis e, ir vaiko teisių konvencijai prieštarauja ir taip pat sustarimui politiniam dėl pilietinių ir E, civilinių teisių. Aš e, pasarius ketverius su pusę metų dirbu šioje srityje ir galiu pasakyti, kad e, labai remiu. Reprieve organizacija sudėkingas už jų ryštingą darbą ir visiškai pritariu jūsų vertinimams. Mes neturėtume e, žiūrėti į mirties bausmės nepilnamečiams taikymą kaip į vienodą modelį. E, Jemene yra vienai, bet Pakistane yra šiek tiek kitaip, nes e, argumentas vyrantis yra kova su terorizmu ir karinių teismų teisena civilių atžvilgių. Taip pat yra neteisingai vaik, taikomos nuotos, sprendžiant, kas yra nepilnametis, kas ne. Pagal Arabų lygos hartiją joks vaikas negali būti nei nuteistas miriop, nei jam negali gali būti vykta e, mirties bausmė, nebent tai nustatytų nacionaliniai įstatymai. Ir dėl to e, šalis gali, ką nori daryti e, baudžiamosios teisėkuros srityje. Dėl Jemeno, Pakistano, Saudo Arabijos buvo jau pasakyta, E, daug kas, bet aš norėčiau dar Iraną e, pridėti, nes baudžiamieji teisės aktai ir taip pat kelia problemų, kadangi teisės galim teisti vaiką ar paauglį e, mirties bausme, jeigu teisėjas mano, kad mm, galima labai aiškiai atakos, kad tarp gero ir blogo uh, veiksmo padaryti ir labai sunku šiaip nustatyti, kas yra nepilnametis, kas ne. Ir e, noriu dar pasakyti, kad mes su UNICEF'u labai daug e, dirbome 13 metais, mes pradėjome taikyti ketverių metų programą, kuri e, dabar įgyvendama e, ir toliau e, siekdami Jemene sukurti e, registrą, kad būtų registruojami nepilnamečiai ir kol kas 17 procentų nepilnamečių yra įregistruota Jemene. Senoje mūsų partneriai užsima lobisne veikla, kreipiasi į Jemeno prezidentą kuriam e, pavyko sustabdyti 52 atvejus, kai e, buvo nuteisti nepilnamečiai mirties bausme. Ir dirbama kartu su UNICEF UNICEF ir mes tokiu būdu užsit, užsitikrinome, e, kad būtų sukurtas teismo ekspertizės komitetas e, Jemene, kad pavyzdžiui būtų nagrinėjami e, pilnamečių klausimai bylos prieš gražinant jas į teismą. Ir tai mums yra didelis prioritetas. Dėl Pakistano sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Mm E, jūs e, žinote, kad vyksta lobistinė veikla e, siekiant panaukinti mirties bausmės taikymą, taip pat tai siema su GSP plus sistema. Ir noriu priminti Jums apie, apie Šafkat Huseino nepilnamečio bylą yra daug spaudimo kontaktų aukštų lygmenių. E, Pone Mogerini e, nusintė laišką Pakistano užsienio reikalų e, patarėjui dėl šio atvejo. Saudo Arabija tikrai vargu įsivaizduoti, kad Saudo Arabija kada nors panaikins mirties bausmę ar bent jau paskelbs moratoriumą bet mes dirbame, siekiame užtikrinti, kad būtų laikomisi bent jau minimalių standartų. Ir vienas iš tų standartų yra nepilnamečių klausimas. E, Saudo valdžia Al-Nimr, Al-Zahir ir Daud Al-Mahud. E, e, dėl tų trijų asmenų uh, Mes esame padarę demaršų ir žinome, kad yra daugiau nepilnamečių, kuriems, kurie laukia mirties bausmės įvykdymo ir mes dirbame. Mūsų strategija dirbant su Saudo Arabija yra įtikinti šią šalį pagerinti teisingumo sistemą, dėkti reformas, taip pat įgyventinti teisėkuros reformas baudžiamosios teisės srityje, nes labai daug yra spragų toje sistemoje ir dėl to teisėjai gali elgtis savo nuožiūrą dažnai. Noriu e, pasakyti, kad mūsų diplomatai vietoje stebi, kaip, vyks, kaip nagrinėjamos teismo bylos siekiama uh, užkirsti kelią labai rimtiems pažeidimams. Dėl Irano aš nedrįščiau galėčiau galbūt pasakyti, kad atsirado galimybių žmogaus teisų dialogų ir žmogu, mirties e, bausmės klausimas yra labai aktualus mums. E, pavyzdžiui, e, mirties bausmė taikoma už nužudimus, tiesioginę žmogžudystę ar prekybą narkotikais, apie tai jūs kalbėjote. Ir Ir taip pat mes siekėme bendarbiauti e, su pilietinė e, visuomenė, siekdami rezultatų. Dar kartą noriu pasakyti, kad buvo man labai malonu su jumis dirbti kartu, ypač su kolegomis sekretoriete kai vyko trišalės dėrybos e, dėl įvairių reglamentų ir tie, tos akimirkos buvo vienos iš maloniausių mano gyvenime. Labai ačiū, ponė Aleksandrydis, sėkmės jums. Dabar turime dar šiek tiek laiko, galiu suteikti žodį kolegoms, kurie nori pasakyti. Tik tai po dvi minutės skirsiu Jums, kadangi turime baigti 12.30. Pane Lokbilar, pirmoji. Paskui panas Büchner. Ir ponas Demismaker. Dar Jūs, ponia Rodrygės. Jūs um, minėjote Jemeną ir noriu prisiminti, kad ponas Hautas, ponas Prėda ir aš 13 metais buvome nuvykę į kalėjimą Sanoje ir susitikome su keturiais nepilnamečiais, kurie laukė mirties bausmės vykdymo. Ir jūs sakėte, kad vyksta registravimas nepilnamečių, tai gerai, tačiau uh, iš tikrųjų yra labai sudėtinga, jeigu e, šalis neišduoda gimimo liūdimų, tai žmonės negali rodyti, kiek jums metų ir tada teisėjas gali nuspręsti, koks teisiamojo amžius. E, turiu klausimų Reprieve organizacijai. E, man atrodo, kad kai kuriuose valstybėse narėse ES atsirastų paramos argumentui, kurį e, naudoja Saudo Arabija, kad e, tam tikrais atvejais nepilnamečiai gali būti laikomi suaugusiais. Ir aš noriu paklausti, kokios valstybės narės e, laikosi tokios pozicijos. Amnesty International ekspertas kalbėjo apie Riseną Rafik. Tai problema migrantų Saudo Arabijoje E, dažnai žmonės atvyksta su padirbtais kelionės dokumentais. Ir klausimas išorės veiksmų tarnybai, ar e, ši tarnyba stebi padėtį, ar atliekami nepriklausomi tyrimai. Dar, e, ponia Aleksandrinidis, noriu kai ką pasakyti, nors jūs jau nebedirbsite su mumis kartu. Uh, bet tai klausimas susijęs su mirties bausme. Mes spalį patvirtiname rezoliuciją, jūs, e, kaip sakėte, minimi, e, minima prekyba narkotikais, e, tai aktualus klausimas ir mes nusintėme savo rezoliuciją beje išorės veiksmų tarnybai. Šalis, kurios taiko mirties bausmę už e, nusikaltimus susijusius su narkotikais, e, turi panaikinti mirties bausmę ir tai turi būti iš anksnė e, sąlyga, teikiant techninę ir finansinę paramą, paramą paėgumams stiprinti ir taip pat stiprinant politiką prevencinę narkotikų srityje. Ir Mūsų rezoliucija sakoma, kad komisija turi parengti gairias e, veiksmingai e, taikyti mirties bausmės prevencijos politiką, kadangi e, de, yra nemažai ES piliečių, kuriems grėsia mirties bausmė. Norėčiau paklausti, ar yra kokių nors poslinkių. Ne, two minutes, please. Pas Būkneris dvi minutės kalbės. Ačiū. Man kelia nuostaba, kad Iranas čia taip retai minimas, ypač turint omenyje, kad šioje šalyje pasaulio mastu daugiausiai tokio pobūdžio mirties bausmių vykdymų yra. Noriu pasakyti, kad atsiprašau, šiek tiek nepasirengiau šiam posėdžiui. Tačiau esu girdėjęs apie vienos mergaitės nepilnametės atvejį, kuri buvo išprivartauta ir ji gindamasi nuo privartautojo peilių sužeidė jį į petį. Jis dėl e, nežinomų priežasčių kalėjime mirė dėl, to, dėl, dėl tos nedidelės žaizdos ir ta mergaitė, būdama 17 metų, buvo nuteista mirties bausme, kuri buvo įvykdyta. Noriu priminti dar ir tai, ką ponė Lochbiller ką tik minėjo, Irane jaunimui vykdomos mirties bausmės dėl su narkotikai susijusių nusikaltimų, ypač šalies pietryčiuose. Tai reiškia, kad Iranas tokiu būdu vykdo ir tam tikrą etninio valymo politiką, vykdydamas tokio pabudžio mirties bausmės. Ir, ir to reikėtų nepamiršti. Dar jūsų noriu paklausti, kaip kokia dabar yra Ibrahimo Halabos padėtis. Mes prieš kurį laiką kreipėmės į EIVT jau dėl jo, ar kas nors pasikeitė jo byloje ir ar galime tikėtis kokį nors teigiamų rezultatų. Ačiū. Ačiū ponui Buchneriui, dabar ponas Dienas Makeris. Ačiū. Aš noriu pritarti anksčiau kalbėjusim kolegai didelė dalis e, egzekucijų šiuo metu vykdoma Irane ir nepilnamečių asmenų. Iranas vėl grįžo į tarptautinę diplomatinę areną. Manau, kad dabar yra pats tinkamas metas daryti jam spaudimą dėl žmogaus teisų pažydinėjimų, įskaitant ir nepilnamečių asmenų uh, mirties bausmės vykdymą nepilnamečiams asmenims, siekiant pagerinti padėtį šioje šalyje. Ar manote, kad ES šiuo metu e, naudojasi visais turimais svertais šią sritį ir kokio vaidmens tikitės iš ES? Aš asmeniškai pageidaučiau e, daug rimtesnių, energingesnių veiksmų iš ES pusės. Antras klausimas mūsų pranešėjams Europos komisija pasitelkdama demokratijos ir žmogaus teisų stiprinimo priemonę finansuoja įvairius projektus siekdama paraginti valstybės E, atsisakyti mirties bausmės. Kaip vertinate šios pirmas taikymą? Dėl Saudo Arabijos metų pradžioje lankiausi su delegacija šioje šalyje ir puikiai žinau, kaip sunku ten e, kalbėti apie žmogaus teisės, nes žmogaus teisų apibrėžimas, jų suvokimas yra visiškai kitoks ir e, praktiškai jautiesi, kal, lyg kalbėtum su žmonėmis iš kitos planetos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius praėjusią savaitę e, kalbėjosi su vienu iš Saudo Arabijos princų dėl Al-Nimr, Al-Zahir ir Daud Al-Marhun mirties bausmės nuosprendžio šiems trims jaunuoliams. Ar turite kokios nors informacijos apie tai, ar atnešė ką nors tie pokalbiai? Ačiū, ponia Rodrygės. Jums dar irgi dvi minutės, nes priešingai atveju bus sudėtinga atsakyti visus klausimus. Ir gal dar vieną minutę Pakistano ambasados atstovams. Pane Rodrygės, labai trumpai vis kolegos pasakė svarbiausius dalykus. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti. Aš manau, kad ES turi taikyti minimalius reikalavimus ir standartus tom šalims, kad būtų bent jau kažkiek gerbiama, gerbiamo žmogaus teisės. O mirties bausmė, aišku, yra labai svarbus klausimas, tik kalbant apie nepilnamečius. Mano klausimas labai paprastas. Jeigu galėtumėme nubausti tą šalis per prekybinę sutartis, ar galima tą padaryti ir kodėl to nedarome? Kitas dalykas, kodėl nesiunčiame Europos parlamento stebėjimo misijų daugiau į Saudo Arabiją, ypatingai ir Iraną. Ačiū. Muhammad Khalid, jums vieną minutę. Ačiū pirmininkė už galimybę pasakyti. Tiesiog norėčiau akcentuoti kelis dalykus, kurie buvo čia iškelti šiame pakomitečio posėdėje dėl vaikų nepilnamečių Hafkatusen atvejis. Nebuvo pateikta jo atveju peticija aukščiausiam teismui. Po to vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad jam 23 metai buvo, kai jisai padarė tą nusikaltimą. Mirties liudėjimas, kuris buvo pateiktas, nebuvo pagristas. Buvo teigiama, kad jam jis gimęs 99 metais. Tai buvo paskelbta, kad tas liūdimas yra padirbtas. Tai čia vienas dalykas. Atsiprašau. Sako pirmininkė, jūsų minutė baigėsi 10 sekundžių. Yra labai daug klausimų, kurie buvo iškelti, bet klausimai buvo skirti kalbėtojams. Jeigu jūs norėtumėte pateikti, pavyzdžiui, informacijos sekretoriatui, būtų galima tą padaryti. Taip, mes taip ir padarysime. Puiku. Toliau dvi minutės ponui Aleksandridis, kad jis atsakytų jam, jam skirtus klausimus ir po to dar suteiksime žodį kitiems prelegentams. Prašau. Ponios Lochbiller klausimas. ES kovos narkotikai strategijoje yra išdėstytos aiškios sąlygos, uh, kada mes galime pasiūlyti pagalbą kovai su narkotikų kontrabanda ir dernant tai su žmogaus teisėmis. Norėčiau pasakyti, kad būtent dėl to mums reikėjo užšaldyti heroino kelio programą su Afganistanu, Pakistanu ir Iranu, nes galiausiai mes supratome, kad mūsų pagalba reiškia, kad daugiau yra nuteisiama žmonių dėl narkotikų ir daugiau yra įvykdoma mirties bausmų. Taigi mano kolegos e, iš Esteksim tarnyboje komisija kas kartą supranta vis daugiau ir dėl to mes taip ir vykdome santykius su panašiomis šalimis - Singapūru ir Malazija. Ir turėčiau pasakyti, pažiūrėk, kad Malazijoje dėl e, nusikaltimų narkotikų srityje yra pasiekti nemažai pažangos ir galiu tikrai Jums pritarti, 75 procentai mirties bausmių įvykdymų yra susijusių su narkotikais kai kurie yra tikrai nepilnamečiai vežantis nedidelius kiekius narkotikų ir žmogus teisų dialoge ateityje mes kalbėsime apie to, tokias situacijas ir aš jau nedirbsiu, bet kažin ar iraniečiams mes galėsime pasiūlyti sa, e, pagalbos be jokių sąlygų, pagalbos jiems įgyvendinant kovos su narkotikais politiką, nes nenorime, kad stiprėtų e, ir vis daugiau būtų vykdoma mirties bausmių. Ir labai trumpai norėčiau sureaguoti į Pakistanos ambasados pasisakymus, kaip buvęs teisininkas aš visuomet vadovausiu lotinišką frazę indubio pluritatis. Jeigu yra abejonių, tas asmo turi būti išteisinamas. Jeigu yra abejonių dėl amžiaus, tai tikrai tai neturėtų sustiprinti jo kaltumo, turėtų tai pastanauti jo nekaltumui. Ačiū. Dabar po minutę visiems jums. Ponas Papulus pirmasis ir po to kiti svečiai. Ponas Papulus. narkotikų klausimai buvo paliesti, bet aš tik tai bendrai norėčiau pasakyti, kad sutinku su jumis dėl jūsų vertinimų, ypač kalbant apie Iraną. Iranas yra ta šalis, kur tikrai labai daugiausiai faktiškai vykdoma mirties bausmių nepilnamečiams. Nuo 2005 iki 2015 metų Amnesty International susiekė 73 vaikų mirties bausmių vykdymo atvejus. Ir puiku, kad ES daro spaudimą Iranui. ES turėtų naudotis savais svertais tam, kad bendraujant su šia šalime, šalimi būtų keliamos šios problemos. Pagal tarpinę teisę draudžiama yra skirti mirties bausmę vaikams ir daugeliu atveju tose šalyse jos yra pasirašysios atitinkamas konvencijas dėl vaiko teisų ir panašiai, tai jie pažeidžia tarptautinę teisę, o jie turi prisimti atsakomybę e, pagal tarptautinius teisės normas. Ponas Ali. Ačiū. Norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponas Aleksandridis dėl teismų procesų stebėjimo Saudo Arabijoje. Mes patikėme daugiau informacijos, patikėme pavardės ir panašiai, tačiau daugiausia dėmesio skiriame žmogaus teisėms ir bandome, kuo galima daugiau informacijos paskleisti apie tuos asmenis. Bet tikrai situacija yra labai sudėtinga ir mums tai nelengvas iššūkis. Ir tikrai nėra vertinamos tokios programos. Tiesiog yra pasakoma, kad um, Saudo Arabija, tarkim, pažeidžia vieną ar kitą straipsniai, bet mes turime tikrai dirbti su jais ir tikimės, kad situacija ir tas mechanizmas pagerės. Kitas dalykas, Saudo Arabijoje <clears throat> teismų sistemos problemų yra. Ir aš turiu daug įrodymų, kai yra įvykdomos mirties bausmės vaikams. Aš turiu daug įrodymų apie tai, Ir ponia Rodrygės kalbėjo apie tai, ar galime ekonominės sankcijas tokiu būdu taikyti Saudo Arabijai. Nedarykite to. Prašau, nedarykite to, nes mes. Manome, kad jeigu bus taip daroma, tai pirmiausia nukentės piliečiai. Politikai, pareigūnai tai tikrai išsisuks bet pirmiausia, didžiausia problema patir žmonės. O mes tikrai negalime visiškai įtakoti politinio gyvenimo. Mes nesame atstovaujami niekur valdžioje Saudo Arabijoje. Ačiū ir galiausia ponia Hainu. Mm, dėkuoju, aš nekalbėsiu apie Iraną, kadangi kolega jau pakalbėjo apie tai ir suprantu, kad laiko nebeturime, bet visiškai sutinku su tuo, kad tai yra prioritetė e, ne šalis ir PFIB organizacija daug dirba, mes e, pavyzdžiui siekėme padėti paga užtikrinti pagalbą uh, E, įgyvendinant e, programas skirtas sustabdyti mirties bausmės vykdymui. E, Pone Slovija, klausimas apie tai, kaip valstybės narės galbūt simpatizuoja pozicijai, kurią išreiškia Saudo Arabija, kad pagal šalių statymus nepilnamečiai gali būti laikomi suaugusiais. Saudo Arabijos ir Irano įstatymuose teisėjas gali nuspręsti, kad net žmogus jaunesnis negu 18 metų jau yra subrendęs. Mes užfiksavome dokumentuose e, Alelimą, Abdal Al-Zahir ir kitų uh, E, atveju, kaip mes užfiksavome, teisėjai nenaudojo to. Šis klausimas buvo visiškai ignoruojamas, amžiaus klausimas. Ir e, reikia grįžti vėl e, prie nacionalinių įstatymų. Pavyzdžiui, Saudo Arabijoje labai aiškiai yra pasakyta, kad nepilnametis yra asmo jaunesnis negu 18 metų ir Saudo Arabijos vyriausybė, jungtinėse tautose bei kitur yra padariusi E, pažadų, davusi pažadų, kad jie spręs e, nepilnamečiams taikomas mirties e, bausmės klausimas. Jungtinės karalystės vyriausybė kalbėjom apie tai, ar tie trys nepilnamečiai, kuriuos mes minėjome šiandien, turi būti laikomi nepilnamečiais pagal šalies įstatymus teisėjai nepateikė jokių paaiškinimų savo nuosprendžiuose kaltinamuose ir tai labai yra negerai. Pavyzdžiui, jungtinė karalystė ir kitas šalis, jeigu sutinka e, su tuo, kad e, reikia e, žiūrėti į tuos asmenys kaip nepilnamečius, tai yra labai negerai pačioms toms šalims. Tokia pozicija yra visiškai nepriimtina ir labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų prieštaravimo tarp tiksliau, kad e, nenuseklumai nacionaliniuose e, įstatymuose ar apibrėžimuose leistų kažkaip e, ieškoti spragų ir nebūti pakankamai griežtiems. Dėkoju. Paskutinis pastebėjimas. Mums nesunku kartais pamiršti, kad tie, kurie yra jaunesni negu 18 metų, yra vaikai. Kai, sakome, vaikai galbūt galvojame apie kitą amžių, tačiau asmenys iki 18 metų pagal vaiko teisų konvenciją yra vaikai ir mes turime užtikrinti vaiko geriausius interesus pirmiausiai. Nepilnamečiai yra vaikai. Mirties bausmės vykdymas, mirties bausmės taikymas. Mes turbūt sutarėme dėl to yra Mm, panaikinimas mirties bausmės yra Europos institucijų vienas iš pagrindinių tikslų. Ačiū Jums, kad padėjote mums užsitikrinti platesnę e, perspektyvą, sužinoti daugiau apie dabartinę padėtį, e, kaip dabar yra. Labai Jums ačiū, dėkoju išorės veiksmų tarnybai, dėkoju visiems kolegoms už klausimus. Dėkoju. Taigi galime baigti. Ar dar kas nors nori ką nors pasakyti? Kitas posėdis vyks Liepos 13 dieną 9 val. ryto. Ačiū.